Vyriausybė, e, tai yra prieš tai buvusi vyriausybė, sukūrė baisų precedentą, į kalėjimą įkišo e, Katalonijos atitinkamus politikus už politinio dialogo ieškojimą. Taip pat e, Jums reikėtų pasižiūrėti į pavyzdį, tai būtent į Junktinę karalystę, kuri leido surenkti referendumą Škotijoje. Tai tikrai nėra nusikaltimas renkti referendumą. Paskutinis klausimas. E, Almunis buvo komisijos, komisijos narys, pasisakė už e, katalonų kalbą. Kodėl mes negalime čia, na, šiame parlamente kalbėti kataloniškai? Be to, Katalonijoje yra nesugyvenimo problema, o centrališkumo, centrinės Ispanijos valdžios problema. E, jeigu to nepripažinsime, jokio dialogo užmėgsti nepavyks. Dėkoju. Dėl Kastijo, prašom. Pirmininkė, pirmiausiai pasakysiu, kad e, ispaniškai sakoma, jog pirmiausia reikia rodyti darbus, o ne žodžius. Jūs labai daug šnekate, daug šnekate apie problemas, bet iš tiesų jūs kaip e, vyriausybės pirmininkas nedarote to, apie ką kalbate. Nuo pat pradžios, nuo pat tada, kai Baigėsi e, pono Rohojaus e, vadovavimas e, ir jūs pradėjote dėrėtis su separatistais katalonais, su baskais, kurie ne tik tai žodžiais bando izoliuotis ir trypti konstituciją, bet ir savo darbais. Jie neturi jokio lojalumo mūsų institucijoms, mūsų konstitucijai. Jūs, pirmininkė, čia atvykstate, pasisakote ir taip toliau, bet paskui taip žiauriai skiriasi jūsų darbai nuo jūsų žodžių. Mes Matome Ispanijoje, kad jūs nesate nuoseklus ir visi kiti pamatys, jūs nesate nuoseklus ir tai dar kartą įrodėte. Pirinski. Pirinski. Mr. Prime Minister, Gerbiamas premjerė, minėjote, jog reikia naujo legitimumo demokratijoje Europoje. Raginote už tai, kad reikėtų e, daugiau europietiškos e, demokratijos. Ar jūs e, nemanote, kad žmonės jaučiasi taip, kad iš jų atimtas suverenumas, kad jie nebeturi teisę spręsti dėl savo ateities? regionuose vis mažiau gyventojų, vis mažiau pramonės, ten gyvenantieji jaučiasi taip, kad apskritai nuo jūsų nepriklauso tai, koks, koks bus jūsų gyvenimas. O ką jūs pasakysite apie pietų demokratiją, kad Tai e, iš tiesų tai atitiktų ir žmonių norą, kad ateitis priklausytų nuo jų ir, ir su, e, reikėtų tai siekti su tuo, kad Europai reikia naujos pražios. Ir šis iššūkis yra pagrindas visų klausimų, kuriais buvo diskutuojama nuo Brexito iki Katalonijos. Salafranka. Pirmininkė, Sveikas atvykęs į Europos parlamentą. Jūs teisingai sakėte, kad ES yra vertybių sąjunga, todėl šis parlamentas yra įsipareigojęs ginti žmogaus teisės, ir, kurios turi būti gerbiamos ne tik tai vienoje žemynė, vienoje šalyje, bet visame pasaulyje. Būtent todėl mes įsteigėme e, Andriaus Saharovo e, premiją kuris rodė pavyzdį, kaip galima sugyventi tarp tautų. Šis parlamentas e, suteikė e, tris premijas e, kubiečiams, farinijas, moterim baltom, baltais drabužiais, taip pat ir Venezuelos judėjimams. Ką manote apie šį, šią premiją? šį apdovanojimą. Kaip manote, ar jie yra verti tokio dėmesio, ar buvote Kuboje, ar sutiktumėte susitikti su Kubos disidentais? O dėl Venezuelos mes didelę daugumą patvirtinome rezoliuciją, prašydami, kad ES ir valstybės narės. E, lai, e, taip pat pasmerktų e, baisius žmogaus teisės pažeidimus šioje šalyje. Ką apie tai manote, ką manote, ar prisidėsite prie šio prašymo, kai prisidėjo e, Kanada, e, Vokietija, kitos šalis, Valenciano. Ačiū pirmininkė. Tikriausiai manote, kad e, liaudės partija E, verks, kad neteko vyriausybės Ispanijoje, bet kaip matote, ne. Akivaizdu, kad šios partijos patriotizmas yra toksai apgaulingas, nes kai jūs esate valdžioje, e, reikalauja iš jūsų to, bet kai jie yra valdžioje, patys elgesi visiškai kitaip. Man atrodo, kad jūs kalbėjote apie labai svarbų dalyką. Jūs sakėte, kad e, pučia nacionalpopulizmo vėjai, skaldimosi vėjai. Europa skaldosi, ekstremizmo vėjai siaučia, reakcionizmo. Uh, norima skaldyti Europos vienybę, Europos stiprybę, moterų stiprybę. Tai yra e, re, reakcionus, reaguojantis judėjimas, populistinis judėjimas. Pirmin, e, pirmininkė, e, būkime be kompleksų, progresistai, euro, euro optimistai. Ačiū pirmininkė. Europa yra pirmasis e, turizmo e, taškas. Ispanija yra antra labiausiai lankoma šalis po Prancūzijos Europoje, bet turizmui reikia ir inovacijų, ir e, saugumo, stabilumo, paslaugų e, kokybės. Apie tai ir noriu pasik pakalbėti. Jūs ir jūsų vyriausybė. E, dažnai e, neteisingai kalba apie turizmą. E, Gandijoje e, įvykę įvykiai Katalonijoje, Maljorkoje, Balearų salose. Pirmininkė, kai nėra stabilumo, tai sudreba visas turizmo sektorius ir šalies sugyvenimas. Europa mums rodo principų stiprumo pavyzdį, bet jūs kasdien stengiatės nusisukti nuo to, einate į kitą pusę ir tyčia skaldote piliečius, jūs toleruojate netoleruo, netolerantiškus žmonės ir judėjimus. Tam, kad kovotumėme su autoritariniais požiūriais, reikia laikytis įstatymo. Todėl jūs kviečiu grįžti į Europos kelią ir e, vadovauti e, visada valdyti. E, neužsislėpus, o visą laiką kreipiantis į piliečius jų nuomonės. Regner. Pirmininkė. E, ministrė pirmininkė, dėkoju už tokią įkvepiančią kalbą apie Europą, žmonių Europą, vilties, e, drąsos kalbą. Mes norėčiau paklausti jūsų apie moteris. Mes turime parlamente nubalsuotą pranešimą tai būtent lygių galimybių tarp vyrų ir moterų e, dokumentą. Ko mes galime tikėtis? E, kreipiuosi taip pat ir į pirmininką Tajani. Pasižiūrėkite, e, kai dalinate pasisakymo laiką, nes iš tikrųjų moteris visą laiką turi daug mažiau laiko pasisakyti ir kalbėti apie moterų klausimus. Reikėtų, kad šiame parlamente moteris būtų girdimesnės, būtent skirstant ir pasisakymų laiką. Le ricordo che sono uno dei firmatari della proposta della Commissione europea per dare più posti alle donne. Pasirašiau komisijos pasiūlymą iš tiesų suteikti ir skirti daugiau darbo vietų moteriams valdybose. Pane Koracabilt, matote, moteriams sutikimas žodės. Pirmininkė, aš pritariu jūsų nuogastamėm dėl antieuropietiškos retorikos iš kraštinių dešiniųjų ir kad reikia Europos institucijoms legitimumo piliečių akise. Iš tiesų, mūsų parlamentas kovoja nuolat, nepaisydamas regionų ir šalių valstybių. Kanclerė Merkel ir Sebastianas Kurcas Sorošas pernai parodė lyderystę, aiškę viešą poziciją. Kalbėjo apie tai, kad Europos parlamentas turėtų vieną buveinę. Ar jūs kaip proeuropietis esate pasirengęs išsakyti savo poziciją ir įtraukti tai į vadovų tarybos darbo atvarkę ir kalbėti na, apie rinkimų kampaniją Ispanijoje, apie tai ir dalyvauti konstruktoriume dialogė, vykdyti pro demokratišką dialogą, ar jūs tai ignoruosite ir ar jūs rizikuosite tuo simboliu susitaikymo ir taikos Europoje, nes tai mums labai brangu, kad tai ne, netaptų tiesiog švaistimo ar atliekų simboliu. Ačiū pirmininkė. Cher Monsieur le Premier ministre. Ministrė pirmininkė, ačiū už pasakytą kalbą, ačiū už kalbą kuris suteikia vilties ES, nes joje akcentuojami socialiniai, ekologijos, solidarumo, vertybių klausimai ir taip pat Europos biudžeto klausimai. Jūs labai ambicingai kalbėjote ir sakėte, kad vieno procento valstybių narių BNP nepakanka, kad ES galėtų turėti tvirtas pozicijas. Jūs taip pat kalbėjote ir apie federalinę Europą, man buvo labai malonu apie tai to klausytis. Ačiū Jums. Dabar noriu grįžti prie padėties Andalūzijoje. Mes čia esame labai sunerime ir manau, kad reikėtų užbaigti bet kokį dvipas, dviprasmiškumą. Neturi būti bendradarbiavimo su kraštutinių dešinių jėgomis. Tai yra tikras skandalas. Jūs tikrai galite tikėtis mūsų paramos. E, e, reikėtų siekti progresistų, progresyviai nusiteikusių kairių ir žaliųjų alijanso. Turgaits, ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia dėl darbo tvarkos. Labai gaila, kad galima e, čia rodyti e, įtariamųjų nusikaltelių nuotraukas, nes tai yra labai dėlė nepagarba visiems mums ir pirmiausia Ispanijos ministrui pirmininkui. Pone Sančiasai, <clears throat> jūs atvykote ir prašote gerbti, ginti Europos modelį pirmiausia nuo ekstremistų. Norėčiau pasakyti, kad e, jums galima pritaikyti posakį patarinėjau, bet pats taip nedarau. Kalbate liktai ir teisingai, bet būkite geras, paaiškinkite visiems. Jūs pirmininkaujate, e, jūs vadovaujate mūsų vyriausybei susimokę su Podemos, kurie gina Venezuelą, su katalonais, kurie e, nori skaldyti Europą, su baskais, kurie e, yra buvę teroristai. Taigi jūsų sąjungininkai yra gėdingi. Taigi pasiaiškinkite, Kodėl jūs susimokėte su tais, kurie daro gėdą visai, Europo, visai Ispanijos politikai ir taip pat kelia grėsmę Europoje? Bets. Honorable Javi López. Javi López. Pone Sančiasai, jūs kalbėjote balsu tų, kurie nori stiprios Europos, socialinės Europos, kuris sprendžia nedarbo e, problemas, vaikų skurdo problemas, gerina sąlygas, e, ekologinės Europos, kuri yra lyderė kovojant su mm, klimato pokyčiais atviros Europos, kuri vykdo e, savo įsipareigojimus e, pirmiausiai pabėgėlių srityje, feministinės Europos, kuriai e, lyčių lygybė yra vienas svarbiausių prioritetų. Būtent apie tai kalba dabar jūsų vyriausybė, toks balsas yra labai laukiamas šitose rūmuose. Tai yra Europa, kuri supranta, kad jos ateitis yra pirmiausiai bendros piliečių visuomenės kūrimas, sugyvenimas, dialogas yra jos pagrindinės vertybės. Taip pat e, jūsų vyriausybė pradėjote naują e, Katalonijoje etapą konstitucijos dialogo, e, sugyvenimo, politinių sprendimų ieškojimo etapą. Būtent tą atnešė į mano tėvynę, į Kataloniją, jūsų naujoji socialistų vyriausybė ir tai yra labai geras dalykas katalonams. Mato. Gracias, Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Sančiasai, tikėjausi, kad per 36 minutės kalbėdamas jūs bent 10 minučių būtume, sekundžių e, skirti, būtume skirę tolimiems regionams, tokiems kaip Kanarai. Labai nusivyliau. E, net sutartyse yra pripažinta, kad nutolę regionai yra kitokie regionai, kuriems reikia atskiro dėmesio. Tai nėra tik tai regionai, kuriuose smagu praleisti atostogas. Jūs galėtumėte parodyti, ką turėtų reikšti solidarumo, sanglūdos politika. E, pirmininkas Tajanis e, nekartą yra sakęs, kokios yra svarbios tos teritorijos. Ir tai yra tiesa. Tikiuosi, kad ir jūs suprastė čia atvykęs, kad turite įgyveninti savo įsipareigojimus Kanarams ir kitoms nutolusioms teritorijoms. Ir čia Europos parlamente, Europos širdyje tikrai sulauksite mūsų palaikymo. Jonas Fernandes. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti savo šalies ministrą pirmininką Europos parlamente, norėčiau pasveikinti visą e, ministrų kabinetą ir taip pat Josef Borel, kuris dabar yra užsienio reikalų ministras, o buvo šio parlamento pirmininkas. Federalizmas yra labai svarbus žodis. Reikia ir toliau kalbėti apie apie federalinę Europą. Tai yra labai svarbus žodis ir Ispanijai, nes būtent taip mes pripažįstame harmoniją, sugebėjimą gyventi kartu skirtingoms tautoms, skirtingiems žmonėms. To reikia tam, kad mes apsaugotume savo piliečius, tos harmonijos reikia, kad išsaugotume Europos Sąjungą, kur, kuriai reikia reformuoti monetarinę politiką, e, reikia dirbti fiskalinėje srityje ir Taip mes kursime geresnį ir socialinę aplinką, apie kurią kalba ir socialistų frakcija, mūsų vyriausybė. Ir tą tikimės e, padaryti per kitą kadenciją, e, įvesti tą nedarbo e, draudimą, kad būtų labiau apsaugoti mūsų piliečiai. Milen Mon. Ispanija įstojus Europos Sąjungą, Ibero Amerika ryšiai su Latino Amerika tapo prioritetu Ispanijos e, vadovui. Kodėl šiandien ne tik apie Venezuelą neužsiminėte, bet pavyzdžiui, dėrybos su Merkasur yra be galo svarbios, jūs nieko nepasakėte. Jūsų kalboje buvo labai daug nepasakytų dalykų, kurie labai svarbus. Taip pat Brexitas yra labai svarbus klausimas ir žvejybos klausimai kurių nepaminėjote. Norėčiau, kad ateityje, kai bus deramasi toliau dėl breksito, jūs teiktumėte prioritetą ne tik Gibraltarui, bet ir žvejybai ir abipusiam prieimui prie vandenų, nes yra labai daug ispanų, Galisijos regione konkrečiai, kuriems tai yra labai svarbu. Jūs kalbate apie ES e, finansinę programą, bet e, E, žinokite, kad naujoje daugiametėje programoje nėra pakankamai atsižvelgta į tas e, Ispanijos dalis, kurioms bus labai stipriai apkarpytos tam tikros lėšos. Sehr geehrter Herr Präsident, ich freue mich, dass Sie uns heute die Ehre geben. Gerbiamas pirmininkė, didelė garbė Jūs čia šiandien matyti, mes dedame Jūs viltis, kad Jūs e, naujų politinių stiliumi vesite Ispaniją į priekį. Taip pat ir Vokietijoje daug kas e, džiaugiasi naująją socialdemokratų vyriausybę. Jūs ne konfrontacijos keliu einate, o e, dialogu. Jūs einate moterų gynybos e, ir lygybės e, keliu. Jūs tengiatės didinti ekonomikos augimą ir bandote subalansuoti biudžetą. Norėčiau paklausti, kaip keisite e, atitinkamus darbo įstatymus ir ką e, žadate daryti su tais atvejais, kur neoliberalus požiūris sukuria labai daug nedarbo. Ačiū. Dabar žodis ponui Sančias Perez Castejón. Jisai turi galimybę atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems. <clears throat> visiems parlamentarams pasinaudojusiems progą pasisakyti. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už tokį malonų diskusijų toną. E, dėkoju už tai, kad jūs girėte ir, ir mano pasisakymą. Ir <clears throat> tikrai išklausiau daugybę įvairiausių e, politinių pažiūrų pasisakymų. Aišku, atsakysiu visiems kartu, remdamasi dviem pagrindinėjim ašimis, e, kurios, man atrodo, e, yra svarbiausios ir atspindi visą po, po šio, šių diskusijų dvasę. Pirma, daugiapusiškumas ir antra, <clears throat> federalizmas, daugiašališkumas. Iš pat pradžių sakiau, kad mūsų vyriausybė tiki e, darbo atverkę 2030. Ne tik tai nacionaliniu lygiu, bet ir manome, kad per ateinantį dešimtmetį ES turi būti e, daugia šališkų požiūrių lyderė šioje srityje. Ši darbo atvarkė, pirmiausia, joje kalbama apie lyčių lygybę <clears throat> ir su tuo, ką aš minėjau dėl Europos lyčių lygybės strategiją. Mes Ispanijoje priimame, dabar tvirtiname priemonę susijusią su kova su smurtu prieš moteris. Taip pat patvirtiname įstatymus, kurie mažina e, neligybę, e, taip pat ir e, atlyginimų, ir, ir užimtumo tarp moterų ir vyrų. E, Kai kas kalbėjo apie nedarbą. Žinoma, Ispanijoje jo lygis yra ne, nepriimtinas, lyginant su kitomis šalimis ir eurozonos ir šiaip ES, bet dabar Ispanijoje yra maždaug 19 milijonų žmonių tai yra 48 procentai, 19 e, milijonų, tai yra 48 procentai e, tų, kurie dabar moka mokesčius ir susirado darbą, būtent yra moteris. Tai yra pirmas kartas Ispanijoje. 22 e, procentais Ispanijoje buvo padidintas minimalus atlyginimas per mūsų demokratijos istoriją nuo 25 metų tai yra pirmas kartas. Ir <clears throat> daugiausiai, tas padidėjimas daugiausiai paveikia moteris, nes jos dažniausiai gauna tą minimalę e, algą. Taip pat kova su e, vaikų skurdu yra vienas iš prioritetų. Mes ne tik tai e, pabrėžiame, kad reikia sustiprinti vaikų garantiją ir Mes ir Ispanijoje dirbame šioje srityje. Mūsų biudžetas, kurį pateikėme parlamentui, taip pat numato kovą su vaikų skurdu, ypatingai kalbant apie vaikų garantiją ir jo perkel, jos perkelimą į Ispanijos nacionalinę politiką. Klimato kaita. Jūs pasisakėte, klausėte, kiek Ispanija yra įsipareigojusi šioje srityje. Mes netrukus parlamente E, vyriausybės teikimu patvirtinsime e, klimato kaitos įstatymą, taip pat ekologinio pereimo e, strategiją. Ir mums labai svarbu, kad tas pereimas būtų teisingas, kad tos kasyklos, kad tos Ispanijos teritorijos, kur yra e, e, atominio elektrinių ar, ar kitų e, energijos generavimo priemonių, kurios turėtų dabar, kurių turėtų būti atsisakoma, kad nenukentėtų. Taip pat E, labai daug patikėme pasiūlymų dėl teisių, e, dėja per ankstesnės vyriausybės da, e, darbą į jas buvo nekreipiama tiek daug dėmesio. Jūs kalbėjote ir apie piliečių teisų įstatymą, ir apie darbo įstatymus, darbuotojų teisės, keli dalykai. Pirmiausiai, piliečių teisų įstatymas dabar jisai yra kaip tik koreguojamas ir dabar teikiami pakeitimai. Tikiuosi, kad parlamentas per per naują sesiją jį patvirtins. O kalbant apie darbo teisę, Noriu pasakyti, kad mūsų vyriausybė e, paskatino dialogą. Per septynis e, met, mėnesius mes e, pateikėme priemonių, kad 10 procentinių punktų sumažintumėm jaunimo nedarbą. Taip pat mes pateikėme planą, kaip bus sukovojama su prastomis darbo vietomis. Ir e, taip pat norėčiau pasakyti, kad, e, kaip žinote, e, Individualiai dirbantis asmenys, Ispanijoje jų yra maždaug 3 milijonai. Dabar susitarus per 7 mėnesius su profsąjungomis, dabar gali džiaugtis daug geriau sureguliuotomis galimybėmis ir įmokomis bei išmokomis e, tam tikrais atvejais, lygos atvejais ir taip toliau. E, tą pasiekėme bendradarbiaudami su profsąjunga, su, su kitais e, svarbiais partneriais. Taigi, E, visos šitos temos yra mums prioritetinės ir dar norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausiai, e, užsienio politika Venezuela. Ispanijos vyriausybė ir aš asmeniškai, kaip opozicijos lyderis dar prieš tapdamas ministrų pirmininku, mes nepripažįstame niekada Venezuelos rinkimų teisėtumo. Niekada nepripažinome ir Maduro režimo. To įrodymas yra tai, kad mes nedalyvavome e, jo Um, e, dabar kadencijos pradžios šventėje. Ir mes nuolat reikalavome, kad Maduro e, išlaisvintų politinius kalinius. Jie tikrai yra politiniai kaliniai. Užsienio reikalų ministro pastangomis mes e, pasiekėme, kad kai kurie politiniai kaliniai būtų pervežti į Ispaniją, su vienu jų susitikau aš ir pats. Ir Ispanijos vyriausybės požiūris į Venezuelą yra ieškoti dialogo e, ir Limos grupėje ir Europos Sąjungoje. E, Prancūzija ned, nedalyvavo Limos grupėje, noriu paminėti, ir e, Ispanijos vyriausybė nori sukurti na, tokią grupę, kuri padėtų e, ieškoti galimybės išspręsti Venezuelos krizę. Gaila, kad mes e, kalbėdami apie Venezuelą nekalbame apie migracijos krizę, kurią išgyvena ši šalis ir kitos šalis, į kurią plaukia venezueliečiai, taip pat ir Ispanija. Ir pas mus e, Venezuelos piliečiai labai plaukia ir ieško prieglopščio, prašo prieglopščio. Ir ta krize veikia visą e, kontinentą, visą žemyną, konkrečiai Kolumbiją, Čilę, Peru. Ir aš per savo e, dabar kadenciją susitikau su daugybė žmonių ir vadovų susijusių iš šitų šalių. Uh, Ir Ispanija visą laiką kalbėjo apie tai, kad reikia atšaukti ekonominės priemonės, kad tos šalys galėtų kažkaip suvaldyti nežmoniškus migrantų. Mm, Srautus pirmiausiai Kolumbijai padėti, nes ją tikrai palaikome. Kalbant apie Kanarų salas, Ispanijos vyriausybė per septynis mėnesius atnaujino Kanarų statutą ir pasirašė visus susitarimus, kurie buvo nepasirašyti. Mes tikrai tikime periferinėmis teritorijomis, mes tikrai. E, Pavyzdžiui, buvo pasirašytas susitarimas dėl e, kelių tiesimo, kuris buvo anksčiau užblokuotas. Dar e, vienas e, pastebėjimas dėl to, apie ką dažniausiai kalbėjo mm, liaudės partijos atstovai ir Katalonijos atstovai. E, norėčiau kreiptis pirmiausia į ispanus, parlamentarus e, ispanus. Dabar e, kraštutinė dešinioji mums sudaro darbo atvarkę. Pirmiausiai naudoja Kataloniją savo opoziciniams tikslams. E, socialistų partija visą laiką laikysis konstitucijos. Ar jinai bus valdžioje, ar jinai bus opozicijoje. Norėtumėm, kad ir liaudės partija tą patį darytų atsiradusi e, opozicijoje. Antra. E, jeigu esu priverstas ieškoti galimybės suburti e, E, suburti daugumą, kad galėčiau valdyti ir suvienyti šalį. Man labiau patinka Švedijos pavyzdys negu tas pavyzdys, kurį dabar matome Andalūzijoje. Eh, Dėkoju Ispanijos vyriausybės pirmininkui, kad atsakė į klausimus. Manau, kad ši, ši diskusija buvo be galo įdomi. Buvo kalbama daug apie Ispaniją, buvo kalbama daug apie Europą, apie Venezuelą. Mums Tai yra labai svarbu, mes giname ir Venezuelos piliečių teisės, kurie tikrai miršta iš, iš bado šalyje, kur nėra nei demokratijos, nei laisvės. Dėkoju visiems. Onorevole Viotti, chiede la parola? Sì. Si. Ponas Viotti, ar, ponė Viotti, ar prašote žodžio? Ačiū, pirmininkė. Mm, kalbėsiu nedaugiau nei vieną minutę. Nemažai žurnalistikos šaltinių teigia, kad Čečienijoje yra E, taikomos labai griežtos priemonės homoseksualiems asmenims. Daug žmonių yra suimta, kankinamų, bent trys asmenys buvo nužudyti. Tai yra režimas, kuris taiko represijas ir tai tikrai šokiruoja. Noriu pasakyti, kad komisijos narė Mogerini priminė Rusijos užsienio reikalų ministrui kaip svarbu imtis priemonių šioje srityje, tačiau mes, ES, kalbame apie žmogaus teisės, pagrindinės teisės. Mes turime reikalauti, kad Rusijos federacija e, tirtų, kas vyksta Čečienijoje, nes nepriimtina, kad žmonės yra e, žudomi dėl savo e, homoseksualumo. Dėkoju ponui Vijoti. Pasigilinsime į šį klausimą. Pirmadienį 14 val. buvo paskelbta apie įvairių komitetų sprendimus pradėti dėrybas pagal 69C taisyklę. Iš EKR frakcijos ir ats, kai kurių atskirų narių gavau prašymą balsuoti jūri komitete dėl dėrybų pradžios remiantis e, pranešimu dėl tarpvalstybinių konversijų, susijungimų ir skaidimų. Praneš Šio pranešimo rengėja yra Evelyn Regner. Taip pat gavau prašymą iš Žaliųjų ir Aldė, e, kad parlamente būtų balsuojama dėl peš komiteto sprendimo pradėti dėrybas, remiantis pranešimu dėl mm, vakarų viduržėmio jūros regione vykdomos priedugnio išteklių žvejybos daugiamečio plano. Pranešėja yra Klara Eugenija Gilera Garcia. E, balsavimas dėl to vyks rytoj. Taip pat kalbant apie kitus sprendimus dėl tarp institucinių dėrybų, e, kuriuose dalyvauja Akon, Libertran komitetai, jokių prašymų negavau, jokių prašymų dėl balsavimo parlamente negavau, taigi šie komitetai gali nedėlstami pradėti dėrybas. Dabar, kolegos, periname prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl Europos prieglopščio paramos biuro finansinių metų sąskaitų uždarimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau mm, dėl prašymas dėl Europos teisingumo teismo nuomonės, dėl ES ir Maroko sustarimo vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau šakė pranešimas. ES ir Maroko karalystės susidarimas pasikeičiant laiškais dėl pirmojo ir ketvirto protokolo. Devinta dalis, pirm, kas už prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta reikia pasitikrinti elektroninėmis priemonėmis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antras pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Galime pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar visa rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kitas balsavimas dėl ponios Šakė pranešimo dėl pirmo ir ketvirto mm, protokolo pakeitimų. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu pranešėją. Ponas Sikorski paprašė žodžio. pirmininkė. Norėčiau visiems priminti, kad čia lankosi mūsų bičiuliai iš Maroko, iš Maroko parlamento, taigi per jūs norėčiau su jais susisve... pasisveikinti. Taip, iš tikrųjų, e, sveikiname Maroko delegaciją, kuri šiandien čia lankosi. Ačiū kad dalyvaujate mūsų sesijoje. Dabar periname prie balsavimo dėl Winkler pranešimo. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta, sveikinu pranešėją. Dabar einame prie arena pranešimų. Galite pranešėją pasisakyti, jeigu norite, vieną minutę. Prašau įsijungti mikrofoną. Ačiū pirmininkė. E, Europos e, Sąjungos fondo priemonės yra būtinos, kad e, galėtume išreikšti savo solidarumą su nukentėjusiais ir dėja turiu paprašyti kolegų dėmesio dėl 96 pakeitimo Ten kalbama apie ekonominius e, sektorius, kurie turi prisidėti prie ekonominio perėjimo po didelių krizių. Reikia suteikti prioritetą darbuotojams ir taip pat įmonėms. Reikia konkretaus atsako, kuriant darbo vietas. Ir apie tai aš ir kalbu 96 pakeitime ir tikiuosi šios asamblėjos pritarimo. Ačiū dabar. Balsuojame dėl pirmo su DFP susijusiu dosie. 21, 22, 28 pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar 22 pakeitimas, dvi dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 53 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 62 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 62 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 73. Pirma dalis kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Antra dalis kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 85. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. E, na, sunku e, pamatyti pritarta. 96 pakeitimas, kas už. Atsiprašau, vardinis. Ne, pirmininkas atsiprašo. 98 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 96 dabar vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 97 kas už prieš susilaiko pritarta. 28 pirma dalis kas už prieš susilaiko atmestas. Antra dalis kas už prieš susilaiko atmesta. Pradinis tekstas dvi dalis kas už prieš susilaiko pritarta. Antra dalis kas už prieš prieš, susilaiko, atmesta. Dabar dėl komisijos pasiūlymo balsuojama, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu pranešėją. Ar norite pasisakyti? Ne. Ačiū. Taigi, parlamento Pirmasis svarstymas yra baigtas. Dabar periname prie Lopė Fontanie pranešimo Europos socialinis fondas SF. Pirmas pakeitimas ir kiti, kas už prieš susilaikė, pritarta. 40 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 97 vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 171. Vėlgi vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 89 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 168 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 89 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 89 CP3 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 89 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 172 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 8-9 kas už, prieš susilaiko pritarta. 8-9 CP6 kas už, prieš susilaiko pritarta. 1-7-3 kas už, prieš susilaiko atmesta. 1-7-4 kas už, atsiprašau, sako pirmininkas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 90 kas už, prieš susilaiko pritarta. 90 CP2 dvi dalis, kas už pirmą prieš susilaiko pritarta, antra dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 162 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 175, kas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 92 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 1796D pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 92 kas už, prieš susilaiko pritarta. 177 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 92, dvi dalis kas už, prieš susilaiko pritarta antra dalis, vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 178. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 179 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 163 kas už. Prieš. Susilaiko atmestas. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 169 vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 164 kas už, prieš susilaikė atmestas. 34 kas už, prieš susilaiko pritarta. 165 kas už, prieš susilaiko atmestas. 170 vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 166 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 167 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 48 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 161 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pone Lopės Fontanė, ar norite pasisakyti? Ačiū, pirmininkė. Remiantis 59 taisyklės ketvirtą dalim, aš norėčiau grįžinti klausinio komitetui, kad būtų galima pradėti tarp institucinės e, dėrybas. Gerai, balsuojame dėl panašio pasiūlymo, kas už prieš susilaiko priimta. Taigi, klausimas grįžinamas e, atsakingam komitetui, kad jis pradėtų tarp institucinės dėrybas. Sveikinimai pranešėjui. Eikime e, toliau, Arimant pranešimas konkrečios nuostatos taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo pranešimai nuo 1 iki 199, kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 201 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dušimtasis e, pakeitimas atkrenta, taigi tuomet balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Kas prašo žodžio, tai prašom. Atsiprašau, sekundę, sako pirmininkas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. priimta. Taip, norėtumėt žodžio? Äh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau visiems padėkoti, kurie kartu dirba mm, su šiuo tekstu. E, jis <clears throat> taip pat ir mm, komitete buvo daugumos balsavimų patvirtintas ir po e, breksito balsavimo vakarykščio labai smagu žinoti, kad mūsų dauguma pasisako už bendradarbiavimą dabar prašau e, siūsti šį dokumentą atgal į komitetą ir pagal atitinkamą straipsnį pradėti tarp institucinės dėrybas. Ačiū. E, Ačiū, pana Rimont. Taigi, tikiu balsavimo pradžioje pasiūlymų, kas už prieš susilaiko priimta. Taigi klausimas gražinamas atsakingam komitetui, kad jis pradėtų tarp institucinės dėrybas. Galime eiti toliau. Fistfood Rovol pranešimas, tarifinių kvotų nustatytų sąjungai skirtame PPO sąraše paskirstimas. Laikinas susitarimas, 17 pakeitimas, balsuojame, kas. Baigime balsuoti. Priimta 18 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 19. Kas už prieš susilaiko priimta. Taigi, patvirtinus 17 e, e, pakeitimą, baigiamas pirmas svarstymas parlamente, dabar einame prie švaraus e, pranešimų dėl pesticidų pranešimo atsiprašau. 103 mm, pakeitimas e, balsuojame. Atmesta. 137. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 56. Vardinės balsavimas balsuojame. Balsuoti atmesta. 104 pakeitimas, varinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 105 pakeitimas, balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 57D pakeitimas. Visgi pasitaiso pirmininkas. 106 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 57D. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 58. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 59. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 60. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 138. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 112. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 61. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta Pradinis e, tekstas iš trijų dalių. Dėl pirmos dalies, kas už prieš e, susilaiko priimta, dėl antros dalies, kas už prieš susilaiko priimta, dėl trečios dalies, kas už prieš susilaiko priimta, 62 e, vardinis balsavimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 12 dalis iš pradinio teksto. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 63D balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas iš dviejų dalių. Dėl pirmos dalies balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta dėl antros dalies balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 139 atkrenta, tuomet kitas 64 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 120 pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. 140 pakeitimas, kas už prieš, silaiko atmesta. 141, kas už prieš, susilaiko atmesta. 65, be, balsuojame. Baigiame balsuoti atmesta. 66 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 121. Kas už prieš susilaiko atmesta. 122 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 123 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 124. Kas už prieš susilaiko atmesta 125. Kas už prieš susilaiko atmesta 142. Kas už prieš susilaiko atmesta 143. Kas už prieš susilaiko atmesta. 67. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 144 už. Atsiprašau, balsuojame, balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 68. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 145. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 69. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 70. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 71. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 72 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 73. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 75. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 76 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 77. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 78. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Originalusis tekstas - trys dalys. Pirminė dal, pirma dalis, kas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsavimas vyksta. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Trečioji dalis balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 79. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 80. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atmesta. 146 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 147 e, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 81 balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 126 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 82 pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 148 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 83 už. Baigiame balsuoti. Atmesta. 84 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 85. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 133. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš susilaikė? Antra dalis. Kas už? Kas prieš susilaikė? Tikrinkime. Balsavimas pradedamas.